konkretiems parlamento nariams pateikti išsamesnius atsakymus kitais būdais. Na kągi, gerbėjai kolegos, dabar mes vė, e, noriu pasakyti, kad mes vėluojame, todėl aš norėčiau nedelsdama pradėti mūsų bendrą posėdį su e, ekonomikos ir pinigų politikos komitetu. Kolegos, prašyčiau norinčių išeiti iš salės, išeiti tyliai, tam, kad mes galėtume tęsti darbą. Taigi, toliau mes kalbėsime apie finansų sistemos apsaugą, nuo jos panaudojimą pinigų plovimo arba teroristų finansavimui. Norėčiau dar kartą paprašyti visų, kas nori išeiti iš salės, išeiti dabar, tam, kad mes galėtume ramiai tęsti darbą. Tebe ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva buvo patvirtinta 2015 m. gegužė 20 d. Komisijos kovos su terorizmo finansavimu veiksmų plane, kuris buvo patvirtintas 2016 m. vasario mėnesį, valstybės narės raginamos paspartinti mėtos direktyvos perkelimą nacionalinį teisyną ir tai padaryti iki 2016 m. pabaigos. Buvo pateikti pakeitimai. De, šiai direktyvai 2016 metų Liepos mėnesį. Tie pakeitimai buvo susijęs su skaidrumu ir terorizmo finansavimu. Ir tie pakeitimai bus skirti tam, kad galima būtų patobulinti direktyvos tekstą. Bendra pranešėjai pateikė 49 pakeitimus e, pro pranešimo projektui. Jie siekime sustiprinti skaidrumo reikalavimus ir taip pat išsiaiškinti nuostatas padedančias išsiaiškinti tikrai pinigų, pinigų savininką. 467 pakeitimai iš viso buvo pateikti. Gal norėtumėt juos pakomentuoti? Taip, aš atsimenu, kaip mes dirbome ir tikiuosi, kad trišalės darybos prasidės kuo skubiau. Ar galime mes pradėti? Gerai, tuomet aš kartu suteiksiu žodį mūsų praneš... įkon e, e, komiteto pranešėjui, ponui Karenš. Ačiū. Ir dabar e, diena visiems. Kaip pirmininkė ir minėjo, 467 pakeitimai buvo pateikti. Dauguma žmonių, kurie rengė šį pranešimą, rengė ir ankstesnį pranešimą, ketvirtai, dėl ketvirtosios direktyvos. Ir man atrodo, kad šiandien mes visi mąstome panašiai dėl šio dokumento, mes visi norime patobulinti e, teisės aktus tam, kad galėtume geriau kovoti su terorizmo finansavimu ir pinigų plovimu norime, kad norime užkirsti kelią šiai neteisėtai veiklai. Pateikta daug pakeitimų, ypač skirtų 30 ir 31 straipsniams. 31 pakeitimas yra susijęs su uh, pasitikėjimo registru. Praeitą kartą mums nepavyko dėl to uh, susitarti pakeitimuose daugiausia dėmesio, kaip ir šešėlinių pranešėjų susitikimuose, tokių vyko du jau nemažai ir dar kitą savaitę bus numatytas dar vienas, pagrindinis dėmesys yra skiriamas tam, kad mes vis, visi užtikrintume, kad būtų užtikrinta visuomenės prieiga prie šių registrų, nors ir ne visi kolegos tam pritarė. Tai yra labai svarbus klausimas susijęs su pasitikėjimu. Su Ir ko gero, šis klausimas bus nagrinėjamas toliau taryboje ir per trišalės dėrybas. Ir uh, mes galvome, pavyzdžiui, apie patikos fondus ir apie tai, ar galime uh, jais teisėtais naudotis, norint spręsti su kai kuriuos su paveldimu susijusius klausimus. Kol kas uh, Mes galvojame, kad registrai yra reikalingi ir kad registrai, registrai būtų naudojama tuomet, kai vyksta pinigų perkelimas iš vienos vietos į kitą. Ir nors ir mes nesiekime išspręsti kažkokių išskirtinių situacijų, nors kai kam gali atrodyti ir kitaip, net e, skaitant pakeitimus. Mes parengėme du kompromisus dėl 30-31 straipsnių, rengėme kompromisinius pakeitimus dėl kitų straipsnių ir e, akivaizdu, kad ne visų pageidavimus galėsime patenkinti. Bet iš esmės galima sakyti, kad e, vis dėlto daugumos nuomonė e, sutampa. Kaip vienas iš pranešėjų, aš norėčiau kad mes nesutrukdytume teisėtai verslo veiklai Europoje. Ir aš tikiuosi, kad kiti pranešėjai pritarė šiai mano nuomoniai. Didžio dauguma mūsų tikrai neturėtų sutrukdyti teisėtai komerciniai veiklai. Todėl nuolat siekime pasiekti pusiausvros tarp mūsų, mūsų siekio su užkirsti kelią neteisėtai veiklai, kartu nesukeliant problemų, nesukeliant uh, uh, trikdžių teisėtai veiklai. Tai yra svarbu. E, bendrovės turi būti registruojamos. Ir uh, net ir užsienio bendrovės turėtų, veikdamos Europoje, laikytis mūsų teisės reikalavimų. Taigi, pakeitimai yra rengiami šiuo metu, pakeitimų yra nemažai, jie yra labai įdomus. Kai kuriuose pakeitimuose kalbama apie tai, kad nereikia užtikrinti visišką visuomenės prieigą prie uh, registro, bet uh, aš pasakyčiau, kad komisija pateikė šį kartą pasiūlymą dėl registrų uh, Ir tas e, pasiūlymas yra neblogas. Ir mes norėtume e, užtikrinti kuo didesnę e, nuomonės vienyb, nuomonių vienybę Europos parlamente, tam, kad mūsų pozicija per trišalės darybas būtų kuo stipresnė. Ne, ir nepamirškime, kad ši tema yra nepaprastai aktuali šiuo metu Europoje. Dėkoju. Džiudis Argentinis, suteiksime galimybę pasisakyti, yra Libė komiteto pranešėja. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pridurti šį betą prie to, ką sakė mano bendra pranešėjas, ponas Karinč. Kai dėrėjomės, praeitą kartą jūsgi dalyvavote posėdėje ir žinote, kad mes vykdėme tikrai sėkmingą mūšį, kad registro savoka į dokumentą būtų ištrauk, įtraukta. Tad labai džiugu, kad komisija ir parlamentas žengia žingsnį pirmin. Man atrodo, kad parlamentas susidoros su reikiamos daugumos klausimu ir tuo būdu pavyks labai aiškiai išdėstyti, koks svarbus yra viešas registras pasitikėjimo kūrimui. Man atrodo svarbu susitelkti būtent prie to dalyko ir įtraukti visas įvairiausias struktūras, kurios veikia ir kitose ES valstybėse, kaip patikos fondai. Man atrodo, kol kas mes ne visai žinome, kaip tie patikos fondai veikia. Ir man atrodo, kad būtų reikalinga išsiaiškinti, kokios struktūros ir kur veikia, kad jas būtų galima įtraukti. Tai yra geras žingsnis. Kitą savaitę vyks šešėlinių pranešėjų sustikimas, mes ten kalbėsime apie tokius dalykus kaip anoniminės e, mokėjimo kortelės, e, kuriomis galima nu, mokėti ir internetu, ir, ir ne internetu. Man atrodo, vėlgi čia yra laikas e, šią situaciją nagrinėti, kad mūsų visuomenė būtų apsaugota nuo šių priemonių um, naudojimų terorizmo tikslams. E, šio parlamento progresyvioji pusė teiks, te, teikia pakeitimus šiam dokumentui, bet norime labai aiškiai pasakyti, kad bendra pranešėjai E, dirbo kartu ieškodami bendro sutarimo, bendro kompromiso. Dėl to turbūt ir sulaukta buvo tokios plačios paramos. Na ir tie dalykai, kurie dar mm, lieka sunkiausi, tai yra santykiai su taryba. Mes norime didesnio skaidrumo taryba, kažin ar sieks to paties. Tačiau kol kas darbas vyko sklandžiai ir dabar situacija lengvesnė negu pačioje darbo pradžioje po terorizmo atakų Europoje ir po tokių skandalų kaip Panamos dokumentai yra norima labiau reguliuoti šią sritį. Ačiū. Puiku, sako pirmininkas, yra bendra, dėl bendros pozicijos, tvirtos pozicijos susitelta, sulaukta jai pritarimo. Socialdemokratų frakcijos vardu kalbės kolega Siemens. Dank zunächst an die äh, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Manau, kad mes padėjome puikų pagrindą bendram kompromisui. Buvau pirmajame šešėlinių pranešėjų posėdėje. Manau, kad tikrai galėsime pateikti geresnį tekstą ypatingai po to, kas įvyko su, su Panamas Peper skandalu. Norėčiau grįžti prie centrinio registro klausimo. Tai yra mūsų e, remiama idėja. Mes e, manome, kad labai viskas gerai, tačiau šalia to, ką siūlo pranešėjas, reikia dar daugiau padaryti. E, mums netinka tos nefinansinės reikia įtraukti nefinansinės įmonės ir mes džiaugiamės, kad kai nevykdoma apklausa tokio tipo instancijoms, e, nariai traukiami į registrą, reikia numatyti sankcijas tiems, kurie pažeidinėja taisyklės. Mes, e, kalbant apie centrinį registrą, mes manome, kad tai yra teigiama, kad turi būti ryšys su tuo teigiamu, e, su tuo centriniu registru, nes e, pinigų plovimas valstybių sienų nepripažįsta. Šalia to reikia, kad visi suinteresuoti asmenys, kurie su šiuo reiškiniu kovoja, galėtų laisvai prie to registro prieiti. Mes tą linkme ruošiame tam tikrus pakeitimus. Na pavyzdžiui, reikia numatyti iš ankstinį traukimą į registrą arba nebausti tų, kurie jį traukti. Uh, reikėtų taip pat e, daugiau remtis direktyvą dėl pinigų plovimo ir pagalvoti, kaip duoti didesnę prieigą ekonomiškai atsakingiems žmonėms prie kuo daugiau informacijos. E, 33 pakeitimas pranešėjo, pavyzdžiui, e, nukreiptas prieš tuos, kurie e, plauna pinigus per e, nekilnojamo turto įmonės. Dar norėčiau porą žodžių pasakyti apie tuos žmonės, kurie yra politiškai matomi. Pavyzdžiui, futbolo pasaulyje e, ir kiti skandalai įvykę per keletą pastarųjų metų rodo, jog juos būna įsipainioja žmonės dažnai, kurie yra politiškai matomi. Tad reikėtų į kovą su kapital, e, pinigų plovimu įtraukti E, tokius žmonės, kurie yra visuomenėje matomi. Ir reikėtų e, taip pat daugiau padiskutuoti, mes jau diskutavome beje apie mokesčių rojus. Dėkoju. EPP šešėlinis pranešėjas. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad Europos parlamento pozicija yra labai reikšmingas indėlis iš diskusiją šią temą. Mes norime, kad viskas būtų labai tikslu. Aš norėčiau pasakyti, kad išorėje susidaro geras įspūdis apie Europos parlamento veiklą, kai kalbame apie štai tokias nuostatas kovoje su pinigų plovimu, bet mes kalbame apie labai elementarius dalykus. Bet korupcija juk draudžiamas dalykas. Neįmanoma e, pagal teisės aktus duoti kyšių, juos gauti ir toliau ir panašiai. Taigi valstybės narės yra uždraudusios tokią praktiką savo teisės aktais. Ir tai yra vienas svarbus dalykas. Politikai turi pareikšti savo nuomonę be abejo šio klausimu pakartotinai, nes mes turime prieigą prie dokumentų ir turime viešus įgaliojimus. Tad iš tikrųjų reikia labai aišku skirtumą padaryti. Juk kyšių duoti ar gauti negalima. Ar, tai, ar kalbėtume apie sportininkus, ar, ar, ar apie kitos ryties asmenys, e, dirbančių sporto asociacijose ar kitur. Tokia veikla yra draudžiama. Tad tą klausimą, tą klausimą minėti atskirai, man atrodo, nebereikėtų. Na, o mes, politikai, priklausome kitai kategorijai. Ir galbūt reikėtų žiūrėti į reikalo esmę šiaip. O ir mažiau žiūrėti į tas detalės. Man atrodo, čia svarbu juridinis tikslumas. Būtina užtikrinti, kad finansiniai srautai netarnautų blogiems tikslams ir kad nebūtų siekiama jų panaudoti e, korupcijai. Norėčiau dar pridurti Libe komiteto vardu, kad terorizmas yra sritis susijusių su nusikalstamumu. Tad juridinių požiūrių vėlgi reikėtų atsisakyti kažkokių keistų struktūrų, nes mes minime atskiras schemas ir struktūras, mokesčių rojus ir taip toliau, kurie pasitelkiami pinigams išplauti. turime aiškiai kalbėti apie tas schemas, apie, pavyzdžiui, kai kurių dalykų panaudojimo, kaip, pavyzdžiui, aukso spekulacija, kurios pinigai paskui naudojami terorizmui finansuoti. Nes čia kalbam apie milijardinės sumas. Nusikaltėliai gali sukelti pavojų žmogų, žmonių gyvybę ir sukelti grėsmę pačių valstybių egzistavimą. Na, bon, aš prašau. Mes pateikėme pakeitimus, kad būtų sudarytas registras tikrųjų savininkų įmonių ir panašiai. Ir norime, kad tas registras būtų viešai prieinamas. Ir čia, kaip sakė mūsų abu pranešėjai, tai yra puikus dalykas, mes tam pritarėm. Būtų puiku pasiekti sutarimo to klausimu. Mes su jais bent jau sutarėm dėl to. Ir ačiū abiems bendra pranešėjams už atliktą darbą. Mes taip pat pateikėm pakeitimą, bent jau aš asmeniškai tai padariau. E, įtraukiau pakeitimą, kur kalbama apie didesnį registro apriepti, kur būtų žymimos ir įmonės, kurios turi užmesgusius tam tikrus e, verslo santykius Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, jeigu perkamas atskiruose valstybės nekilnojamas turtas ar taip panašiai, aš manau, kad tas pakeitimas bus patvirtintas. Mes Mano, mes manome, kad tai prisidėtų prie didesnio skaidrumo užtikrinimo e, įmonėse. Ir aš manau, tai yra labai svarbus dalykas, ne tik kovojant su korupcija ar mokesčių vengimu ar pinigų plovimu, bet e, tiesiog svarbu užkirsti kelią teroristams ir organizuotiems nusikaltėliams, e, užkirsti kelią. Uh, uh, bendradarbiauti tarpusavyje, pavyzdžiui, perkant ES nekilnojimą į turtą ar, ar panašiai. Tai yra viena iš pinigų plovimo, vienas iš pinigų plovimo metodų. Ir jeigu kalbėtume apie patikos fondus, turime daryti lygiai tą patį, turime juos ištraukti, įtraukti į šį registrą, kad žinotume, kas vykdo kokią veiklą. Ir aš Nežinau, turbūt tu galiu tikėtis RPP e paramos šiuo klausimu. Mes taip pat norėjome užtaisyti dabartinį direktyvoje esančią spragą, kai įmonių vadovai e, gali būti laikomi atsakingais už įmonės, na, už įmonės veiklą tais atvejais, kai tikrojo savininko rasti nepavyksta. Aš nežinau, ar tai būtų priimtina visais atvejais. Tai galima panaudoti, šią nuostatą galima panaudoti labai iškreiptai. Pavyzdžiui, mano šalyje tik dalis pinigų plovim, kovos su pinigų plovimu direktyvos buvo įgyvendinta prieš kurį laiką. Ir ta spraga buvo tokia pati. Ir galiu pasakyti, kad neatsitiktinai ta spraga buvo palikta, o mes turime ją užtaisyti. Ir neturėtume laikytis e, patarimų, kurie yra nukreipti priešingą linkmę. Mes manome, kad atitinkamos struktūros neturėtų užmėgsti verslo santykių su struktūromis, kur nežinomi tikrieji naudos gavėjai arba tikrieji savininkai. Ir negalima registruoti įmonių, kur e, identifikuojimu nori būti tik įmonės vadovas, bet netikrasis savininkas. Mes manome, kad tikrieji įmonės savininkai turi būti nurodomi labai aiškiai, kai dėl tų struktūrų, kurios turi atlikti tam tikrus darbus privalomą tvarką. Mes manome, kad, mok, kad mokestinius patarimus teikiančios ir turto valdymus įmaninčios įmonės e, tokios kaip e, aukcionų struktūros, tokios kaip meno galerijos, meno srityje dirbančios struktūros taip pat turėtų su, įtrauktus į šį registrą. Nes E, tai yra svarbus dalykas, siekiant užtikrinti efektyvę finansinę kontrolę. Mes manome, kad ES turi turėti savo oficialų sąrašą, kurią nuolat pildytų valstybės narės ir vertintų Europos komisija. Nežinau, ar žinote, kad tokios struktūros kaip bankai ir panašios struktūros perka paslaugas iš Amerikos kompetentingų struktūrų ir tai yra blogas dalykas. Galima net pavadinimus išvardinti, iš ko perkamos tos paslaugos. Tad norėčiau sužinoti, ar pakankamai ambicingo požiūriu laikysis Europos parlamentas komisijos pozicijos požiūriu. Mes taip pat norime įtraukti argumentą, kad valstybių narių institucijos atliktų uoliai savo pareigas trečiųjų šalių struktūrų požiūriu. Mes girdėjom ką tik pirmininkaujančios Maltos atstovų pasisakymą. EPP, e, pavyzdžiui, pritarė tų auksinių vizų įvedimui, mes tam pritart negalime. Pirmininkas sutraukė kalbėtoje. EKR frakcijos vardu, kolega Frukė, prašau. Ačiū. Kaip jau sakė EPP atstovas, tai nėra mm, tema, kuri kelia keltų daug prieštaravimų. Uh, Mes žinome, kad nusikalstama veikla, mokesčių slėpimas, tarptautinis nusikalstamumas yra draustini. Mes žinome, kad e, daug kur tai naudojama blogais tikslais, jau daug kas buvo pasakyta, aš norėčiau susitelkti ties dviem dalykais, ties kuriais nelabai sutarėme. Pirma, įvairių registrų viešoji mm, prieiga. Žalieji pasakė, kad reikia, jog viskas būtų viešinama, kad vis, prie visko turėtų prieiga kiekvienas pilietis. Tai yra pažangi. Nuomonė, tačiau vis tik tais yra dar ir toks dalykas kaip duomenų slaptumas, apie kurį šiuo atveju buvo pamiršta. Žmogus pats sprendžia viešinti savo duomenis ar ne. tikrai kyla problemų, nurodant kontaktus, nurodyti ir gimimo datą ir panašius duomenis. Šie duomenys turėtų būti prieinami tam tikroms institucijoms, o jeigu nori prie jų prieiti konkretus žmogus, turi paaiškinti, kodėl, kokiais tikslais. Įrodyti, kad e, jo susidomėjimas tais ar tais duomenimis yra visiškai teisėtas. Tie registrai turėtų būti neprieinami, e, sakykime, kažkokiems e, prekiautojams ar nusikaltėliams, kurie siekia šantažuoti žmonės. Taip pat reikėtų numatyti galimybę ištrinti kai kuriuos duomenys, jeigu bus konstatuota, kad kai kurie žmonės e, šantažuojami arba e, grasinami šantažuoti. Taigi reikėtų pagalvoti apie tų duomenų viešumą. EPP atstovas sakė, kad šis klausimas taryboje svarstomas nebus. Antra. Trust ir panašių institucijų patikos fondų e, apibrėžimai. kasgi yra ši institucija ir kas gali būti ją panašu. Tai nėra iki galo apibrėžta. Tai nėra kažkokie tai fondai. Vien tai gali būti ir fondų asociacijos, įvairios asociacijos. Taigi neaišku, ką mes laikysime tais patikos fondais. kai kurios finansinės institucijos gali būti, e, gali veikti kaip etikos fondais, tačiau registrint kaip po tokie nefi, nefigūruoti. Štai ką norėjau pasakyti. Ačiū. Mrs. McAvey. Mulțumesc. Pune McAvey. Dėkoju kaip ECR pranešėja lybė komitete. Norėčiau pasakyti kai kurios dalykus. Pirmiausia, labai svarbu paremti su skaidrumu susijusius e, pakeitimus, ypatingai tuos pakeitimus, kurie nukreipti į atsekamumą, į identifikavimą ir į finansinės uh, finansinius veiksmus. Aš taip pat pateikiau kai kurių pakeitimų šiuo klausimu. Taip pat reikėtų įsitikinti, kad e, prie e, realių naudos gavėjų gal, turi, turėtų prieigą įvai, visi. Prie tikrųjų savininkų e, duomenų turi prieigą visi. kai dėl iš ankstinio mokėjimo kortelių ir jų naudojimų internete. Mūsų saugumui tai kelia didžiulę grėsmę. Dėl to remčiau atsargumo priemonės, kurios siūlomos tiems klientams, kurie moko, moka internete naudodami iš ankstinio mokėjimo korteles. Taip pat komisija siūlo viešą prieigą prie žmonių bei žmonių grupių, kurie yra gavę nuobaudas dėl kai kurios informacijos šios, šios, šiose sitys. Ačiū kolega Torvalds. Dėkoju pirmininkė. Paprastai aš kalbu angliškai, bet norėčiau grįžti prie savo pakankamai laukinės švedų kalbos. Dėkoju. Pirmiausia, abiems pranešėjams už puikiai atliktą darbą. egzistuoja lotiniškas polusakis tam tikras šios rytyje, kuris labai svarbus, nes iš tikrųjų apžvelgiam visas problemas susijusias su pinigų plovimu. Tas mūsų posakis reiškia, kad kartuomas yra mokslo motina. Tad šiandien nežinau, ar situacija daug geresnė. Nuolat kovojome dėl šio klausimo. Ir dabar turime du labai patyrusius pranešėjus, kurie, ko gero, šio darbo imsis iš pėties. Buvo anksčiau jau paminėta įlėtų pastabų, kurias ir aš ketinau išsakyti tačiau turime labai e, rimtai dirbti šį darbą, kad mūsų klausimo nagrinėjimas būtų tinkamai užbaigtas. Įvairūs fondai, patikos fondai, asociacijos ir panašiai yra svarbus dalykai, jų ypač daug jungtinėje karalystėje. Tai irgi yra viena ar kita komercinė veikla vykdantis subjektai, kai kurios kredito įstaigos taip pat matome, kad vyktant šitokią veiklą galima kartu užtikrinti ir stambaus nusikalstamumo finansavimą. Turime kelt klausimą, kaip tam užkirsti kelią. Mes taip pat turime kalbėti apie tikruosius savininkus Prie šio klausimo buvo išsakyta pačių vairiausių nuomonių. Reikėtų, ko gero, iš tikrųjų išsiaiškinti tai, kaip reikėtų atlikti kontrolę ir tikrinti juos. Manau, kad turime turėti tokią sistemą, kuri padėtų problemą išspręsti. Panamos dokumentų atveju matėme dar vieną problemą. Matėme, kad sąskaitos buvo atidarytos kitose šalise ir tie pinigai iš kitų šalių patenka į Europą ir paskui labai sunku rasti sprendimą, nu, išsiaiškinti, kaip spręsti tas problemas, kurios čia buvo paminėtos. Diskusija tarp šešėlių pranešėjų vis tik rodo, kad noro ieškoti bendrų sprendimų yra dirbsime toliau ir manau, jeigu dirbsime tokią dvasę, pasieksime gero rezultato. Ačiū visiems kolegoms, kurie buvo linkę bendradarbiauti. Dėkoju. Guoja frakcijos vartų kolega Gizek. Dėkoju, pirmininkė. E, kai dėl futbolo žaidėjų ir politikų, tai nenoriu pasakyti, kad tai nėra visą ten nesuderinama. Esu futbolo žaidžiantis politikas. Uh, Noriu padėkoti pranešėjams už puikų kompromisą. Man atrodo, pasirinkta kryptis yra teisinga. Turime suvokti, kokį reikšmingą darbą dirbame. Noriu pasakyti, jog čia mes nepasisakome už ar prieš verslą. Mes kalbame apie įstatymų numatytas tvarkas, mes kalbame apie Panamos komitetų dokumentą, apie Europol. Minėjome tai, kad duomenų bazėse buvo rasta įrodymų apie tai, kad Panamos e, dokumentuose rasta įrodymų apie e, nusikalstamumo e, finansavimą. Tad būtina, kad ES piliečiai matytų, kad darome, ką galime pažaboti tokiems dalykams. Su Bernardu Langen ir su kitais dirbome Panamos dokumentuose komitetu, komitete, tačiau būtų džiugu, kad tokių komitetų ateityje nebeprireiktų, kad galėtume viską tinkamai išspręsti. Mes turime tiesiog būti pakankamai ambicingi šioje srityje. Panamos dokumentų komitete, kaip Josef Stiglitz ir kiti, kalbėjo apie žvalgybos padalinius ir jie labai aiškiai sakė, kad reikia e, panaikinti spragas, apie kurias kalbėjo kiti kolegos. Kodėl įmonė negalėtų pasakyti, kas yra jos tikrasis savininkas? O jeigu įmonės nelinkusios yra bendradarbiauti, tai tuomet ES jos neturi vykdyti jokio verslo. E, aš pritariu socialdemokratams, kolegoms. Norėčiau pasakyti, kad Dokumente turbūt minimos ir įmonės, kurios e, nėra laikomos verslo įmonėmis, tradicinėmis verslo įmonėmis ES. Aš manau, kad mes turime numatyti aiškias ribas, kitaip trys ar keturi broliai susitarę gali ieškoti būdų apeiti e, egzistuojančias e, teisinės taisyklės. Ponas Siglis labai aiškiai apie tai kalbėjo mūsų komitete. Norėčiau pasakyti, jog mes Esame pasiekę pasarosiomis dienomis labai reikšmingos pažangos ir jeigu tų spragų ir buvo, dabar jos daugmaž yra užtaisytos, jų nebėra tiek, yra numatytos išimtis. Ir gali atsitikti taip, kad tomis išimtimis bus bandoma pasinaudoti teismuose, užginčiant sprendimus. Na, šios dalykus gali minėti ir kai kurios kitos politinės frakcijos. Todėl manau, kad reikėtų, kad nekilnojimo turto klausimai irgi būtų diskutuoti. Pritariu Pėteriui Simonui. Manau, kad ko gero registre reikėtų surinkti detalesnius duomenis. Na ir paskutinis dalykas. Porą žodžių norėčiau tarti apie didelės rizikos šalis, kur gali kilti didesnį, daugiau problemų su pinigų plovimu. Žinau, kad kai kurios frakcijos šiame parlamente tokio sąrašo nenori, jos dar nėra apsisprendusios, kaip galiausiai, kokio požiūrio laikysis. Aš manau, kad ši, šias problemas reikia spręsti labai rimtai. Todėl remčiau tą sprendimą, kurį priėmė Ekon ir Libė komitetai atmesti šios sąrašus, nes kol kas nepavyko tikamai pagrysti tų sąrašų teisingumų, kodėl, pavyzdžiui, Bahamai nebuvo įtraukti į, į, tos didelės, į tos didelės rizikos šalių sąrašą. Tiesiog teisės aktais nebuvo tinkamai pasinaudota. Jeigu tokios šalis kaip Bahama ir Panama nevateko į tą sąrašą, tai aš manau, kad teisė tai gali kilti klausimas, kaip pritarti tokiai pozicijai parlamente. Ačiū. From... Dėkoju, ar norėtų kas nors pasisakyti kitų frakcijų vardu. Niekas nepaprašė žodžių per spontaniškų pasisakymų procedūrą, tuomet sutikiu žodį mūsų pranešėjai panui Karinč. Aš norėčiau padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams ir padėkoti jam, pasidžiaugti tuo, kad mes puikiai bendradarbiavome Nepaisino, kad nedaug jų yra dabar šioje salėje, mūsų bendradarbiavimas tikrai buvo konstruktyvus ir vaisingas, nes kalbėjome labai konkrečiai, nepaisant to, kad šešėlinių pranešėjų apskritai yra daug. Taigi dėkuoju Jums ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas galės pateikti gerus pasiūlymus, tvirtinamas. Et, et, E, dokumentus ir aš suprantu, kad frakcijų nuomonės e, dėl kai kurių klausimų gali būti skirtingos, bet visi sutarėme dėl vieno, kad mums reikia teisės akto, kuris padėtų mums užkirsti, užkirsti kelią terorizmo finansavimui. Ir mes turime tiesiog gerbti vieni kitus, vieni, vieni kitų nuomonę ir suprasti, kad klausimas tiesiog yra sudėtingas mes neteisingai supratome komisijos atstovės gestus. Prašau, jūs galite be abejo pasisakyti. Dėkoju. Aš esu Kalina Semenova ir vadovauja Teisingumo gyvenimo direktorato kovos su pinigų plovimu komandai. Uh, Mes esame dėkingi už išsakytas nuomonės ir taip pat džiaugiamės ir pateiktais pakeitimais, nes matome, kad iš tiesų juose yra daug minčių, kurias galime nagrinėti ir mes ir toliau ber, e, beradarbiausime su šešėlitrinčiais ir bendrapranešėjais ir e, dėkojame jiems už vaisingą beradarbiavimą. Aš galėčiau Jums paaiškinti, pavyzdžiui, e, kodėl mes patikime kai kuriuos pasiūlymus, pavyzdžiui, dėl uh, pagrindinių vadovų pasiūlymo. Nes mes tiesiog norime, kad būtų aišku, su kuo galima susisiekti. Bet, e, kaip e, minėjau, visus pasiūlymus galime dar nagrinėti. Ir ponas Dimazė kalbėjo apie didelės rizikos ryšių šalių sąrašą. Mes suprantame, ką jūs turite galvoje, suprantame parlamento argumentus ir pripažįstame, kad iš tikrųjų reikia sukurti labai aiškę metodologiją, kuri padėtų mums tinkamai priimti sprendimus ES lygmenių ir mes esame įsipareigoję ją parengti. Bet šiuo metu mes turime dirbti konstruktyviai ir turime padėti sistemai e, tinkamai išsivystyti. Pirmingas komitetai jau apsisprendė dėl savo nuomonės, sako pirmininkas, ir mes balsuosime plenarinėme posėdėje dėl to, to dokumento. Dėkoju, ponė Sargentinį. Ačiū, pirmininkė. Kaip ir uh, Peter Siemens, e, Flavio Dimasai ir Ana Gomeš sakė, aš tikiuosi, kad mes kitą savaitę sėkmingai gerai balsuosime ir e, parodysime komisijai, ką Europos parlamentas mano apie tri, pasiūlymą dėl dalies rizikos tričių šalių sąrašo, nes manome, nes metodologija tikrai nėra pakankamai e, aiški. Aš esu čia ekonomikos ir pinigų reikalų ir piliečių teisų komitetų posėdėje, bet aš dirbu taip pat ir vystimosi komitete. Ir uh, mes nagrinėjame, kaip galima būtų pasisteigti finansinę pagalbą tom šalims, bet labai dažnai uh, mums reikia užtikrinti, kad stambios korporacijos mokėtų mokesčius ir tam, kad galėtume tą padaryti, mums reikia didesnio skaidrumo, bet tai yra tas mūšis, kurio aš tikrai ne, neapleisiu. Ir man atrodo, kad dauguma vis dėlto narių, nepaisant kai kurių skirtingų nuomonių, supranta, kad mums reikia kuo daugiau skaidrumo. Kitą savaitę vyks šešėlinių pranešėjų posėdės ir daug ką turėsime padaryti, jei mes norime, kad sausio 25 dieną būtų, vyktų balsavimas, kaip yra numatyta. Tai reiškia, kad mes tikrai turime labai mažai laiko. Štai ką norėjau pasakyti. Dėkoju. Dėkoju. Balsavimas vyks sausio 25 dieną. Visiems dėkoju, posėdis yra baigtas.